patikinote, kad jūs neužimate jokių kitų pareigų, kurios nederėtų su parlamentaro statusi. Liepos 8 dieną buvo patikrinti naujųjų narių mandatai ir tie mandatai nuo Liepos 1 dienos patvirtinti. Borza, Buzič, Maletič, Petrovič, Jakovina, Šuica, Tomašič ir taip pat kolegų Baldinį, Fikula, Plenkovič, Styr, Valjalo, Fuljanovič. Taigi jų įgaliojimai ir mandatai yra galiojantis nuo Liepos pirmosios. Lenkijos institucijos